An excellent good morning to our really huge. Sveikinam mūsų didelį komitetą, FAM ir Dėvė. A... Taigi turime labai netrumpą balsavimų sąrašą. Noriu poną Tobė pasveikinti. Kartu su juo pirmininkausime abu E, tai yra dar vienas bendras darbas kartu šioje naujoje kadencijoje. E, mūsų komitetai Deve ir FAM puikiai bendradarbiauja. Dar kartą kviečiu visus susėsti. So bit, but... Na, atleiskite, kad taip turiu paraginti visus, bet sąrašas balsavimo ilgas ir visi turime įsipareigojimų, turime visi reikalų, tad verta būtų nevėluoti. Well, and, and happy... Labas rytas. Visiems linkiu puikių metų. Tiems, kuriems dar neturėjau progos palinkėti to, norėčiau pasakyti, kad puikiai bendradarbiaujame tarp mūsų abiejų komitetų. Ir Tai yra puikus startas mūsų tolesniam bendradarbiavimui. Pereikime prie balsavimų. Noriu poni Regner padėkoti už tą puikų bendradarbiavimą. Ir matome, kad rezultatai to bendradarbiavimo yra. Ir mes siunčiame puikų signalą, rodydami tokį tą bendradarbiavimą visiems. Pane Regner, dėkoju. Dabar grįžkim prie darbo atvarkės, pereisiu prie vokiečių kalbos, ji yra mano gimtoji. Prašau užsidėti ausinės tiems, kam to reikia. Tvirtinam darbo tvarkę. Spėju, kad pakeitimų nebus. Taigi, antrasis darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės patvirtinamas. Jeigu nėra pakeitimų, tai darbo tvarkę tvirtiname. Panašu, kad kažkam kilo problemų su garsu. Viliuosi, kad viskas veikia. Mane ką tik informavo, kad man nereikia mūsų komiteto pranešimų, pirmininko pranešimų perskaityti dabar, dėvė komiteto nariams tai nėra aktualu, todėl pirmininko pranešimus aš perskaitysiu jau po balsavimo. Todėl galima iš karto pereiti prie pačio balsavimo. Dabar kartu su vystimusi komitetu balsuosime dėl starptautinės konferencijos gyventojų ir vystimusi klausimai 25-osios metinės aukščiausio lygio susteikimas. E, tvirtinsime rezoliuciją ir klausimai, į kurį atsakoma žodžiu. Aišku, galutinis balsavimas bus elektroninis, kad būtų visiškai aišku, kokie rezultatai, o šiaip balsuojame pakeldami rankas. Pirmoji dalis, balsavimas dalimis prašo EPP e, Sexual and Reproductive Rights, bet to, kas už, kas prieš, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Trečioji dalis. Vėlgi EPP prašo balsavimo dalimis, kas už pirmą dalį, kas už prieš, kas susilaikė, tvirtinam. Antroji už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Penktoji dalis, vėlgi balsavimas dalimis, prašo EPP, kas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštoji dalis, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar balsuosime dėl viso dokumento elektroninis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Dar e, vienas kolega ne, nebalsavo, jau matau, kad balsavo visi. Ir matau, kad tvirtinam didžiulę balsų persvarą. Dabar Komisijai skirtas klausimas žodžiu. Dėl pirmos dalies balsuojame, dėl dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, tvirtinam. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Ketvirtoji dalis, vėlgi balsavimas dalimis už pirmąją, prieš, susilaikė, tvirtinam. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Vėlgi baigiamasis balsavimas dėl viso dokumento elektroninis, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. patvirtinta vėlgi didžiulė persvara. O dabar balsuosime dėl pačio rezoliucijos projekto. 88 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 89 pakeitimas už prieš susilaikė tvirtinam. Devintasis kompromisas dėl antrosios dalies už prieš susilaikė tvirtinam. Dešimtasis kompromisas už dešimtasis kompromisas. Kas už dešimtąjį kompromisą? prieš, susilaikė, tvirtinam. Šimtas pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 127 pakeitimas, antroji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 105 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 106 pakeitimas už, prieš prieš, susilaikė, tvirtinam. 108 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Ketvirtoji dalis, balsavimas dalimis, prašo EPP, už balsuojame dabar, prieš, susilaikė, Tvirtinam. 109. Už. Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti, kolegos. Prašome balsuoti. Lūktelsiu sekundėlę. Dabar jau visi balsavo, baigiame balsuoti, tvirtinam. Šimtas dešimtasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šimtas vienuoliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. 115 už, prieš, susilaikė, atmesta. 112, 13 ir 14 identiški, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 119 už, prieš, susilaikė tvirtinam. 117 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Dar vienas kolega nebalsavo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Už 29 prieš 16. 118 už. Prieš. Reikia pasitikrinti, nors sakyčiau, kad dauguma balsuoja už. 118. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Prieš. Atmestas. 11 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 126 už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 128 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 130 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 131 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 134 už, prieš, susilaikė atmesta. 132 atkrenta, sako pirmininkė. Šimtas trisdešimt antrasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šimtas trisdešimt trečiasis už, prieš susilaikė tvirtinam. 135 ir 138 identiški, balsuojame kartu už, prieš susilaikė tvirtinam. 136 už, prieš susilaikė atmesta. 137 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Už 23, prieš 20 tvirtinam devintoji dalis. Pirmininkė atsiprašo. Š 140 už, prieš, susilaikė, atmesta. 139 už, prieš, Kolegos, prašome balsuoti aktyviau, todėl reikia pasitikrinti, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti, aiškiai dauguma už, tačiau nesimato pirmininkiai. 141 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 143 už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 142 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė tvirtinam. 192 už, prieš 192 pakeitimas, 9 puslapis balsavimo sąraše, kas už 192 pakeitimą, prieš susilaikė tvirtinam. 157 už prieš susilaikė tvirtinam. 159 už prieš susilaikė tvirtinam. 161 už prieš susilaikė tvirtinam. 168 už prieš susilaikė tvirtinam. 162 už, prieš, susilaikė atmesta. 163 už, prieš, susilaikė atmesta. 164 už, prieš, susilaikė tvirtinam. 169, 170 identiški už, prieš, susilaikė atmesta. 171 už, prieš, susilaikė atmesta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė tvirtinam. 15 kompromisas 12 arba 13 puslapis sąraše, kas už 15 kompromisą, prieš, susilaikę, tvirtinam. Taip 18 dalis, balsavimas atskiromis dalimis, prašo APP už 18 dalis už prieš susilaikę tvirtinam. 185 už prieš susilaikė atmesta. 187 už prieš susilaikė atmesta. 186 už prieš Pakartokim, dėl 186 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 172, 189 ir 190 pakeitimai, balsuojame dėl jų bendrai, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šimtas devyniasdešimt pirmasis už, prieš susilaikė tvirtinam. 193 ir 4 identiški už prieš susilaikė atmesta. 195 už prieš susilaikė tvirtinam. 196 už prieš susilaikė Tvirtinam. Labai ilgas balsavimo sąrašas, e, kolegos, ištvermės mums visiems. 197 už, prieš, susilaikė, atmesta. 198 už, prieš, susilaikė, atmesta. 199 už, prieš, susilaikė, atmesta. 200 už prieš susilaikė tvirtinam. 201 už pirmininkė atsiprašo. 202 už Dėl 202 balsuojam. Kas už 202? Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 16 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 17 kompromisas už. Prieš susilaikė tvirtinam. 167 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar konstatuojamosios dalis. 16 pakeitimas A dalis už, prieš, susilaikė tvirtinam. 17 už prieš susilaikė tvirtinam. 18 už prieš susilaikė atmesta. 19 už prieš susilaikė tvirtinam. 20 dvi dalis dėl pirmosios Dvidešimtasis pirmoji dalis už prieš susilaikė tvirtinam. Antroji dalis už prieš susilaikė tvirtinam. 25. Už prieš susilaikė atmesta. 24. Už prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš, susilaikė atmesta. 21-22 bendrai balsuojam už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 27 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 28. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 30. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 31. Už, prieš, susilaikė susilaikė tvirtinam. 32. Už, prieš, susilaikė tvirtinam. 33. Už, prieš, susilaikė tvirtinam. 34. Už, prieš, susilaikė tvirtinam. 35. Už, prieš, susilaikė atmestam. 36 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Trisdešimt septintasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Trisdešimt aštuntasis už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, 38 FA konstatuojamai dalis, prašome balsuoti. Dar vienas kolega nebalsavo, jau baigėme balsuoti, už 15 prieš 32 atmestą. Trečiasis kompromisas, G konstatuojamoji dalis, už, prieš, susilaikę, tvirtinam. Ketvirtasis kompromisas, už, prieš, susilaikę, tvirtinam. 45 už prieš susilaikė tvirtina. 47 už prieš susilaikė tvirtinam. 48 už prieš susilaikė tvirtinam. Dabar penktasis kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 54 dėl pirmosios A konstatuojamosios dalies ar IA konstatuojamosios dalies už prieš susilaikė tvirtinam. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 65 mūsų laukia. Taip, už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 67 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 68 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 73 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 74 už, prieš, susilaikė, tvirtina. 76 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Pirmininkė atsiprašo. Čia atkrenta R konstatuojimo dalis 77 pakeitimas. Prašom balsuoti už, prieš, susilaikė, atmesta. Septyniasdešimt aštuntasis Ponas Tarabela prašo žodžio. Norėjau pasitikslinti, kodėl B e, antroji dalis atkrenta, kadangi 76 pakeitimas buvo atmestas. 76 juk nebuvo patvirtintas, tad man atrodo reikėjo balsuoti dėl abiejų dalių šio teksto. Aš galvoju ilgiai taip pat, e, pirmoji dalis, P konstatuojamoji dalis, už, prie, prieš, susilaikė, tvirtina. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Labai jums ačiū. Septyniasdešimt aštuntasis už, prieš, susilaikė atmetam. S konstatuojamoji dalis 79 už prieš susilaikė atmesta. 80 tai dalis už prieš susilaikė tvirtinama. U konstatuojama dalis 81 už prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas už sulaikė atmesta. Aštuonesdeš... Aštuntas kompromisas dabar. Kas už aštuntąjį kompromisą? Už, prieš, susilaikė atmesta. Patvirtinta, atsiprašau, patvirtinta. Aštuonesdešimt penktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 86 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar pereiname prie nurodomųjų dalių. Pirmoji ir pirmasis pakeitimas už. Pirmasis, antrasis pakeitimai identiški dėl jų bendrai. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam Tvirtinam. Trečiasis už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti dėl trečiosios, trečio pakeitimo, pirmoji A nurodomoji dalis. Dar lūktelsiu sekundę. Kažkas nenori balsuoti, bet baigiame balsavimą už 25 prieš 21 tvirtinam. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikę tvirtinam. Septintas, dvyliktas, tryliktas identiški pakeitimai už prieš susilaikę tvirtinam. Aštuntasis už, prieš, reikia paprašyti dar kartą balsuoti, kas už aštuntąjį. Kas už aštuntąjį balsuojame, kas prieš. Susilaikė, atmetam. Dešimtasis už, prieš, prieš susilaikė tvirtinam. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė atmeta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė tvirtinam. Keturioliktas pakeitimas už, pirmininkė atsiprašo, antrasis kompromisas patvirtintas, o tai reiškia, kad po ilgo balsavimo pereiname prie balsavimo dėl viso dokumento, elektroninis balsavimas, prašome balsuoti. Šiandien tavindavai, kurioje vietoje balsavo? Ja, ja, ja. So, die Abstimmung ist geschlossen, wie sie ist. Baigiame balsuoti už 39 prieš 5, 3 susilaikė. Sveikinu mus visus už tokį aktyvų balsavimą. Labai ačiū visiems, kurie balsavo. Labai ačiū ypač Dėvė komiteto nariams. So, wir... Dabar e, bendra pirmininkas porą žodžių. Gerbiami Dėvė komiteto nariai, turime Įsijungia kalbėti mikrofonas. E, supratome, kad išjungė mikrofonas pirmininko. Na, jūs teisingai supratote. Ačiū visiems Dėvė komiteto nariams. Visus kviečiame dabar sugrįžti į posėdžių sales, kur vyks jūsų darbas. Poras minučių pertrauką ir paskui tęsime balsavimą toliau. Ačiū mano bendra pirmininkui, ponui Tomė. So, uh, ladies and gentlemen, I... Ponios ir ponai, matau kolegas susėdusius, jie laukia mūsų darbo tes, tesinio, tad kviečiu susėsti ir visus kitus ir jau nebekalbėkime e, privačiais dalykais. Tęsiu pirmininkavimą vokiškai. Dabar balsuosime dėl 18 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos lyčių lygybės institutas. Pradedame balsuoti. Pirmasis kompromisas. Dafür. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 4.1 naujoji dalis dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dvyliktasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Tryliktasis už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Keturioliktasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 17. Ponios Blinkevičiūtės pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 18. kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim elektroniniu būdu dėl 20 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigsime balsavimą. Patvirtinta. 15 balsavus už, 10 prieš. Dabar konstatuojamosios dalys. B1. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antroji konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. E, dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. 20 kolegų balsavo už, 5 prieš. Sveikiname pranešėją, dabar keliaujame toliau. Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. ES bendrasis biudžetas 18 e, metai Europos komisija. Pradedame nuo pirmojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Patvirtinta. Devintasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 22. Kas už? Prieš? Susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 25. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Konstatuojamosios dalys, penktas kompromisas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 19 už 5 prieš sveikiname pranešėją. Dar vieną klausimą užbaigėme. Dabar Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 metų metinė augimo apžvalgoje. Pradedame balsavimą. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Devynioliktasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 17 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 18 už. Prieš. Susilaikė. Ne visai aišku. Manau, kad patvirtinta. Gal aš pernelyg greitai čia viską paskelbiau, todėl dėl 18 pasitikrinkime dar elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Dvidešimtasis kas už, kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt devintasis pakeitimas už, prieš, pasitikrinkime. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 29 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 14 už, 10 prieš patvirtinta. Salėje visi išsibarstę ir sunku matyti, kažkaip balsavo. Aštuntas kompromisas, kas už? Prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 33. Dėl atskirų, dėl atskirų dalių balsuojame, dėl pirmosios kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 39 kas už, prieš susilaikė atmesta. 41 kas už, prieš susilaikė susilaikė. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 41 pakeitimo. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 15 už, 9 prieš, to būdu patvirtinta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Toks pat balsų pasiskirstimas patvirtinta. Dešimtasis kompromisas kas už. Kas prieš. Kas susilaikė. Patvirtinta. 45 pakeitimas kas už. Kas prieš. Panašu, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime dar dėl 45 elektroninių būdų. Die Abstimmung läuft noch. Baigiame balsuoti balsuoti, nors dar kolegos balsuoja. Toks įspūdis, kad kolegų balsuoja vis mažiau. Dabar baigėme balsuoti. 10 už 12 prieš. Atmesta. 46 kas už. Kas prieš. Atmesta. Taip pat pasiskaičius balsams. 47 už. Kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. 48, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 12 kompromisas. 52. Tada jo turime balsuoti. Sako pirmininkė, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Tikrinamės dėl 52 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 13 ir 9 taip pat iš su balsams. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešiasdešimtasis už, prieš, susilaikė susilaikė. Tikrinamės elektroniniu būdu. Balsuokime dėl 60 pakeitimo. Baigėme balsuoti 19 už 5 prieš. Atrodo, kad daugiau kolegų balsavo ir tai puiku. 61. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 63 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikė. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 64. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. Vienam kolegai susilaikius 10 balsavus už 12 prieš. 65 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 66 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar konstatuojamosios dalys pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis. Ponios sfera būtų pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė susilaikė atmesta. 11 už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13. Balsuojame dėl atskirų dalių, kas už pirmąją dalį. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Baigiame balsavimą šiuo klausimų, galutinio balsavimo nėra dėl šio dokumentų, sveikiname autorių, autorę ponę Kalis. Taip pat ačiū už jūsų atsparumą, bet čia dar ne visas balsavimas. Dabar pereisime prie žodinio klausimo. Es prioritetai 64-ojo Junktinių tautų moterų padėties komisijos sesijoje. Ir pradėkime iš karto nuo balsavimo. Antroji dalis. E, pirmoji įtrauka. ID frakcija yra pateikusi pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji įtrauka, antroji dalis, seka ir pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. EPP, EKR, ID, dėl antrosios dalies pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trečioji dalis ID pasiūlytas pakeitimas, following the priorities ir taip toliau. Kas už šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtasis paragrafas ar ketvirtoji dalis. Techninio pobūdžio pakeitimas, kas už jį, Čia yra kalbinis pakeitimas, nereikia dėl jo balsuoti, pasitaiso pirmininkė. Išnagrinėjau visus pakeitimus, o dabar galutinis balsavimas. Kviečiu visus balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. 18 balsavo už, 3 prieš, 2 kolegos susilaikė. Patvirtintas šis žodinis klausimas. Sveikinau ir dėkoju. Ačiū visiems už puikią discipliną balsavimo metu. Balsavimo sensas baigtas šiandien. So, dear members, please take a seat, we go on. Gerbiami kolegos, susėskite. Toliau tęsime mūsų darbo tvarkės nagrinėjimą. Džiaugiamės tuo, kad jau sulaukėme savo svečių. Atvyko Kroatijos demokratų šeimos ir jaunimo reikalų ministrė ponia Vesna Bedekovič. Noriu visus jūs pakviesti uh, užsidėti ausinės, nes aš kalbėsiu vokiškai. So, also, uh, Gerbiami nariai, baigiame balsavimus ir tęsėme darbo tvarkės nagrinėjimą. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti pas mus atvykusią Kroatijos demografijos, šeimos ir jaunimo reikalų ministrą Viesna Bedekovič, pirmininkaujančioji Kroatija pradėjo darbą ir mums tikrai bus įdomu išgirsti jos programą. Per ateinantį pusmentį nusimato daug Europos ir globalaus lygio renginių, taigi bus daug, labai įdomu išgirsti, ką ministrė mums pasakys prieš pradedant diskusijas. Keletas e, pranešimų, e, kadangi vyko iš pradžių balsavimas kartu su DV komiteto nariais, tai pirmininko pranešimų neskaičiau, perskaitysiu juos po to, kai padiskutuosime su mm, ministre likus porai minučių iki pusę pirmos. Tiesiog perskaitysiu pranešimus, kad jie neliktų nepagarsinti. Taigi prasideda Kroatijos pirmininkavimas, laukiame nekantriai ministrės pasisakymo, diskusijas organizuojame taip, pasisako ministrė, po to sutelksiu žodį koordinatoriams, jie pasisakys frakcijų vardu, tada atsakymai, tada mm, kiti nariai ir atsakymai. Pone ministrė, sveiki atvykę pas mus, bei žodis jums. Ačiū, aš e, norėčiau pasisakyti kroatiškai. Pone pirmininkė, Reigner, gerbiami koordinatoriai, nariai. Norėčiau e, pasidžiaugti, kad pakvietėte mane kaip pirmininkaujančiosios Kroatijos atstovę atvykti į parlamentą. Tai didžiulė garbė. Kaip žinote, Kroatija yra naujausia, jauniausia sąjungos narė, prieš šešerius su pusę metų įstojome. Dabar mums teko didžiulė garbė pradėti pirmininkavimą, pasinaudodama progą pristatysiu pirmininkaujančiosios Kroatijos e, prioritetus ir darbus lyčių lygybės srityje. Savo pirmininkavimo programą grindžiame bendromis europinėmis vertybėmis bei bendrų interesų paisimu. Programos centre piliečiai, jų lūkesčiai, poreikiai, piliečių saugumas bei gyvenimo kokybę. Skirsime dėmesį toms sritims, kur sąjunga gali sukurti strateginę ir didesnę pridėtinę vertę, tuo pat metu laikysimės tokių principų kaip lygybė, tarpusavio pagarba, dėmesys vienas kitam per pirmąjį šių metų pusmetį. Aktyviai dirbsime, kurdami stipresnę Europą. Būtent dėl to mūsų pirmininkavimo, kuris truks pusę metų, šūkis stipri Europa iššūkių kupiname pasaulyje. Išsikėlėme savo keturis prioritetus. Europa, kuri vystosi, Europa, kuri jungia, Europa, kuri saugą ir įtakingą Europą. Kalbant apie lyčių lygybę ir moterų padėties darbo rinkoje stiprinimą, tai norėtumėme, kad moteris aktyviau dalyvautų darbo rinkoje. Norime stiprinti moterų ekonominę nepriklausomybę. Tai mūsų nuomonė užtikrina tvarų ūkio augimą Daugiausia dėmesio skirsime ras, bandydami rasti e, santyki tarp dirbančių ir nedirbančių moterų. Kodėl e, kai kurios moteris nesirenka darbo rinkos, kas trukdo, kas padeda. Mes išaiškinsime, kokios čia yra kliūtis bei barjerai, pasiūlysime sprendimų visą tam šalinti, tikslas padidinti moterų užimtumą bei užtikrinti, kad jos būtų lygiateisės dalyvės darbo rinkoje. Ypač bandysime pasigilinti į demografinės problemas, visuomenės senėjimą bei kokią įtaką daro vyresnio amžiaus žmonių priežiūra kitiems E, šeimos nariams, ar čia yra kažkoks ryšys, pavyzdžiui, su mažiau aktyvių moterų dalyvavimu darbo rinkoje. Taip pat teiksime pasiūlymų, kalbant apie socialinę politiką, ateitį, jos ateitį, demografinius iššūkius. Bandysime pasiekti didesnę pusiausvyrą tarp laisvalaikio, šeimos gyvenimo ir darbo organizuosime ne vieną renginį šią temą. Štai jau sausi vyks konferencija moterų dalyvavimas darbo rinkoje. Laimėjimas visiems, visai visuomeniai konferencijoje norėsime padiskutuoti apie tai, kaip galima mažinti barjerus trukdančius moteriams dalyvauti darbo rinkoje, kaip tos barjerus įmanoma būtų pašalinti, jų išvengti. Ypač didelį dėmesį skirsime tokiems iššūkiams. Gebėjimai ir lūkesčiai darbo rinkoje jie turi dėrėti netipiškos užimtumo rūšės, skurdžios darbo sąlygos, ilgalaikė neįgalių šeimos narių globa ir seksualinis priekabiavimas darbo vietoje. Konferencijoje dalyvaus valstybių narių, komisijos, es institucijų atstovai, pilietinės visuomenės atstovai, socialiniai partneriai ir akademinio pasaulio atstovai, gerbiami nariai. Be abejo, mes planuojame paskelbti šiuo klausimu ir tarybos išvadas, jas patvirtinti. Konkrečiai, kokią įtaką ilgalaikė šeimos narių globa daro įtaką galimybėms darbo rinkoje. Mūsų tikslas užtikrinti lygybę tarp lyčių darbo rinkoje bei pasirūpinti, kad būtų siūlomos paslaugos globos kontekste, kad jos būtų visiems prieinamos ir įperkamos. Norime tęsti darbus įvairiose politikos srityse ieškoti galimybių tokias paslaugas pasiūlyti, užtikrinti bei pasirūpinti, kad jos būtų tolygiai paskirstytos kiekvienos valstybės narės visoje teritorijoje, kad būtų visiems prieinamos. Taip pat norėtumėme geriau informuoti žmonės apie galimybės e, suderinti laisvalaikį su darbu ir šeima. Tokių galimybių jau yra Beje, šioje mm, konferencijoje moterų dalyvavimas darbo rinkoje apie tai taip pat diskutuosime. Lyčių lygybės institutas pristatys atitinkamą dokumentą, kuris beje taps pagrindų tarybos išvadoms. Taigi, lyčių lygybė mm, bus visose šiuose diskusijose tikrai svarbi tema. Tai būtų pagrindiniai pirmininkaujančiosios Kroatijos akcentai lyčių lygybės srityje. Greta to pabrėšiu, kad mūsų darbai ir pastangos tikrai tuo nesibaigė. Yra naujų galimybių, yra ir naujų iššūkių, su kuriais susidursime ateityje. Todėl mūsų nuomonė svarbu, kad kiekvienas siektų lygybės ir padėtų ją užtikrinti. To turi siekti ne tik pirmininkaujančioji Kroatija, bet visos es institucijos. ES kitos tarptautinės institucijos, pilietinė visuomenė turi būti ir yra partneriai siekiant lygybės. Prasideda naujas ES institucinis ciklas, pradėjo darbą naujoji komisija su nauja geopolitinė valia, tai tikrai daug žada. Be abejo, privalu pasistengti, kad lyčių aspekto integravimas būtų pasiektas. Jeigu norime įveikti iššūkius, privalome laikytis strateginio požiūrio – ypač tas aktualu lygybės klausimams Europoje, tas pats aktualu, galvojant apie tvarumą, testinumą. Jeigu dirbsime turėdami planą, jeigu tinkamai reaguosime naujus iššūkius ir problemas, jeigu pašalinsime lyčių neligybės priežastis, tik tada sukursime visuomenėje, kurioje visi turi vienodas teisės ir galimybės. Šiandienos pasaulis keičiasi labai sparčiai. Mes turime gerai suvokti, kokius iššūkius savyje slepia šio laikinė visuomenė. Galvojant apie tai, norėtumėme būti sąžiningi, neutralus bei skirti didžiausią dėmesį užtikrinant kiekvieno es piliečio gerovę. Manau, kad tai yra visiems aktualus tikslas, tikiu, kad sėkmingai bendradarbiausime. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Tai tiesiog trumpa įžanga pristatanti mūsų darbus. Mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, už įžanginį žodį bei Kroatijos planų pristatymą. Dabar žodį suteiksiu nariams EPP. Elizabeta Liukavecka pasisakys vardu, EPP vardu, prašom. Uh, Dėkoju ministrė už visą pateiktą informaciją. Tikiuosi, kad uh, mūsų bendradarbiavimas bus iš tikrųjų labai konstruktyvus, todėl kad uh, visi paminėti jūsų aspektai yra labai svarbus mums. Turiu nemažai klausimų. Visų pirma, turint omenyje tai, kad e, vienas iš jūsų pirmininkavimo prioritėtų yra demografinių iššūkių atremimas. Ar jūs e, galėtumėte smulkiau pakomentuoti pirmininkaujančios Kroatijos e, planus atremiant tuos iššūkius? Ar galėtumėte taip pat pateikti e, komentarų dėl e, socialinės politikos e, aspektų, ypač turint omenyje prevencinės priemonės, kovojant su skurdu ir socialinė atskirtimi. Jūsų pozicija dėl lyčių lygybės ir dėl neįgalumų turinčių moterų taip pat uh, E, yra pakankamai e, specifinė ir taip pat e, norėčiau jūsų komentarų apie moterų padėtį darbo rinkoje ir ilgalaikę slaugą. Ačiū. Tiek daug klausimų. Dabar socialdemokratų frakcijos atstovas. Uh, thank you, Evelyn. I will continue my question for the min. Dėkoju, uh, Evelina. Aš tęsiu kroatiškai. Hvala vam na ovoj prezentacijai. Pone ministrė Bedekovič, labai ačiū, kad pristatėte Kroatijos pirmininkavimo prioritetus. Aš be abejo esu susipažinęs su jūsų planais ir prioritetais Vienas iš jų yra būtent demografija. Noriu priminti, kad ponė Šuicer yra komisijos vicepirmininkė atsakinga už demografiją. Kalbant apie demografinius klausimus ir prioritetus, gal galite išsamiau pristatyti, kaip tokie pokyčiai e, daro įtaką moterų reprodukcinėms teisėms bei vytiniai sveikatai, bei kokie čia yra jūsų planai. Ačiū. Dabar Renew frakcijos e, vardu ponė Maramos, prašom. Muchas gracias, prezidenta. Y... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą rytą, ponė ministrė. Labai džiaugiuosi, kad galime pasikeisti nuomonėmis apie jūsų pirmininkavimo prioritetus. Linkiu pirmininkaujančiai Kroatijai ko geriausios kloties per ateinančius šešis mėnesius. Aš taip pat susipažinau, e, kaip ir kolegos, su jūsų pirmininkavimo prioritetais. Socialinių teisių ramšio gyvenimas yra antrasis jūsų prioritetas e, tai yra pakankamai plati sritis ir čia kalba sukasi apie visišką integravimą į darbo rinką bei reikiamų sąlygų e, sukūrimą moterims, karjeros galimybės taip pat, jų užtikrinimą. Tačiau mes žinome, kad ES dar yra daug įvairių kliučių, nors teoriškai jų neturėtų būti. Sakoma, kad yra lyčių lygybė, tačiau e, e, kalbant apie aukštus postus, tai Kalbant apie aukštus postus ir atlyginimą, dar yra daug skirtumų. Pavyzdžiui, e, atlyginimo skirtumai sudaro 20 procentų palyginus su e, vyrais. Mes e, turime imtis priemonių, kad e, tie skirtumai būtų pašalinti, todėl kad e, tai blogina padėtį dėl nediskriminavimo, dėl vienodų sąlygų užtikrinimo vyrams ir moteriams bei lyčių lygybės principų visiško gyvendinimo. Jūs taip pat palėtėte esminės svarbos klausimą šitam komitetui. Tai yra paminėjote, kad kai kurios valstybės, Kroatija, Lietuva, pavyzdžiui, dar neratifikavo Stambulo konvencijos. Reikėtų imtis priemonių, kad tai būtų padaryta. Kalbant apie smurtą prieš moteris taip pat, e, mes būtinai turime siekti, kad e, tarptautinėmis priemonėmis būtų kovojama su šitomis problemomis. Ir e, Stambulo konvencija yra labai svarbus dalykas čia. Ir dar kartą linkiu Jums, ko geriausios laties pirmininkaujant. Dabar žaliųjų frakcija Gwendolin, prašau. Bonjour, madame la ministre. Dėkuoju. Labą rytą, pane ministrė. Demografiniai pokyčiai jau buvo paminėti. Tai yra naujas e, komisijos prioritetas, vienas iš naujų prioritetų. Prisimenate, jog buvo daug diskusijų, kuomet e, buvo kalbama apie Europos gyvenimo būdą. E, paskui buvo nuspręsta, kad e, mūsų aptariamos e, srities komisijos nariui teks ir demografijos, ir demokratijos klausimai. Mes puikiai suprantame, kad kai kurios valstybės labiau paliečiamos demografinių problemų, kaimo vietovių nikimo. Ir kalbant apie demografinės problemas, tai tos problemos e, taip pat gali, būti, gali daryti labai neigiamą įtaką moterų e, padėčiai. Norėčiau paklausti, e, kokia bus jūsų pozicija dėl demografinių problemų aukščiausio lygio susitikime, kaip žinome, Vengrija, pavyzdžiui, ir ponas Orbanas pasisako prieš migraciją ir mano, kad e, vietiniai gyventojai turi užtikrinti gimstamumą, kad migrantai čia nepriimtini. Ką Jūs galvojate apie šitos e, aspektus, taip pat apie LGBT e, teisės? Europos Sąjunga apsaugo šeimas visapusiškai ir kovoja su homofobija su ksenofobija taip pat mano e, kolegos taip pat e, minėjo ir man taip pat e, dėl to kyla kai kurių nugastavimų, kuomet mes siejame demografiją su demografija, tai visuomet yra nugastaujama, kad šiame kontekste bus siekiama kontroliuojamos demokratijos ir bus kovojama su kontroliuojamu gimstamumu ar kontroliuojama demografija ir moteris bijo, kad tuomet mu, mu, teisė į moters kūną taip pat bus kontroliuojama. Ką Jūs apie tai manote? Dabar guoja e frakcija. Narė Palio Rodrygės, prašom. Bueno, bienvenida, eh, muchas gracias por... Labą dieną. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį pasisakyti apie savo prioritetus mūsų komiteto narėms ir nariams. E, Kroatija be abejo parodė didelį susidomėjimą demografijos klausimais. E, Akivaizdu, kad tai yra vienas iš jos prioritetų, nes ir Europos komisija tokia iniciatyva buvo pasiūlyta. E, problemų yra. Yra tokių šalių, kur gimstamumo lygis yra labai menkas, tai gali turėti įtakos ekonominiam augimum ir finansiniam stabilumui ateityje. Taigi būtų toks klausimas, mes matome, kad e, yra tam tikros atžangos Kroatijoje susijusios su piliečių teisėmis. Demografijos institutas, pavyzdžiui, vadovaujamas yra kraštutinės dešino, dešiniosios žmonių. Kokios jūs laikysitės diskusijose su ponu Orbanu, su Vengrija, nes ten taip pat lyčių aspektui priešiška politika yra vykdoma. 19 metais tą aiškiai matėme. Egzistuoja diskriminacinė politika sakoma, kad laukiama didesnio gimstamumo iš krikščioniškų šeimų, vaikų gimusių tradicinėse šeimose yra laukiama. Ir atrodo, kad mažinama, mažinama bus pagalba migrantų šeimoms, vaikams, mamoms. E, mes norėtume sužinoti, ar galėsite mus nuraminti. Tikiuosi, kad jūs nepritarėte tokio pobūdžio politikai nes demografiją ketinama pasitelkti visiškai kitiems tikslams, negrinai demografiniams problemams spręsti. E, e, kas bus daroma, sprendžiant mažo gimstamumo problemas. Man atrodo, reik, e, sakoma, kad reikėtų dirbti siekiant nenorimų neštumų skaičių sumažinti. Būtina vykdyti atsakingą demografinę politiką, kad ir vyrai, ir moteris elgtųsi atsakingai, spręsdami šią problemą. E, žmonės, kurie atvyksta į Europą, migrantai, tos problemos turbūt neišspręs, e, tos visuomenės senėjimo problemos. Ką Jūs apie tai manote? Dėkui. Ačiū nariams už pirmąjį raundą. Anika Brunar, ID frakcijos narė, po to ministrė atsakys, po to žodis nariams. Uh, Elizabeta uh, dar kart ir pabaigoje aš norėčiau užduoti uh, klausimą, taigi du diskusijų raundai, tokiu būdu ministrei bus paprasčiau. Taigi, ID frakcijos narė, Pone Brüner. Dėkoju, ponė ministrė. Aš norėčiau apie profesinius sektorius pakalbėti. Dalis Kroatijos šeimų Aš esu susijusi pati su Kroatijos e, klausimais. Ilgą laiką turėjome tokių problemų, kad nebūdavo mokami atlyginimai dirbantiems žmonėms. E, tie, tie žmonės turi susidurti su didžiuliam problemom, taip pat, su, taip pat ką daryti, kad būtų e, vienodas darbo užmokestis už tą patį darbą mokamas vyrams ir moterims. Čia taip pat skirtumų dar labai daug. Dėkoju. Dankeschön. Äh, Frau Ministerin, bitte. Dabar žodis ministrei, prašom. Hvala vam lijepa. E, ja ću nastojati. Labai ačiū. Pabandysiu sugrupuoti klausimus ir atsakysiu į susijusius klausimus vienu metu. Taigi pagal temas bandysiu atsakyti į klausimus. Aš taip ir pasižymėjau, nes radau tarp atskirų klausimų e, tam tikrą ryšį, taigi į keletą klausimų vienu metu atsakinėsiu. Pirmųjų klausimų grubė buvo apie demografiją. Labai džiaugiuosi, kad uždavėte tokių klausimų. Labai ačiū už juos. Tikrai dėkui už klausimus susijusius su demografija, demografiniais pokyčiais. Visa tai tik įrodo, koks didžiulis iššūkis e, visą tai yra valstybėms narėms, tai patvirtina ir faktą, kad mes savo pirmininkavimo metu e, ir dar net ruoždama, ruoždamiesi pirmininkavimui ieškodami prioritetų, juos pasirinkome teisingai bei iškėlėme prioritetą aktualų visiems. Daugiau nei pusė valstybių narių susiduria su iššūkiais demografinėje srityje, demografiniai pokyčiai, tam tikros demografinės tendencijos, kaip reikia į tai reaguoti ir ieš, kokiu atsakymu reikia ieškoti. Į vieną dalyką turėtų atkreipti dėmesį visos valstybės narės. Ne, kiekviena valstybė narė susiduria su tomis pačiomis problemomis, beje, ir problemo aštrumas nevienodas. Kitaip sakant, kiekviena rekomendacija, kiekvienas potencialus vienos ar kitos problemos sprendimas turi būti lankstus. Privalu atsižvelgti į nacionalinius ir net regioninius skirtumus, egzistuojančią situaciją, o greta to nepaleisti iš akių europinės perspektyvos bei siekti gerinti europinę perspektyvą. Viena mm, iš narių teiravosi dėl moterų reprodukcinės veikatos lytinių teisių, ypač kalbant apie migrantus, demografiniai pokyčiai čia, manau, yra tikrai aktualūs. Iškart pažymėsiu, kad šiandien čia atvykau kaip pirmininkaujančiosios Kroatijos atstovė. Aš netvykau kaip už šį klausimą atsakinga ministrė, dirbanti su temomis nacionaliniu lygiu. Aš suprantu, kodėl užduodate šį klausimą susiję, susijusios tai temos europinėmis, bet tai daugiau nacionalinė tema. Ir jeigu leisite, jums dvišalio pagrindu atsakyčiau į užduotus klausimus. Šiandien aš norėčiau atsakinėti į užduotus klausimus kaip pirmininkaujančiosios ministrų tarybai Kroatijos atstovę, o ne kaip Kroatijos demografijos šeimos ir jaunimo reikalų ministrė. Grįžtant prie Kroatijos pirmininkavimo ir demografijos kaip vienos iš, vieno iš mūsų prioritetų, pabrėžčiau, ką jau minėjau pasisakydama diskusijų pradžioje. Ši tema pirmą kartą tapo komisijos ir bendrai sąjungos strateginės darbuotvarkės dalimi gavo atskirą portfelį šis klausimas. Mūsų tikslas pradėti kuo platesnės diskusijas apie demografiją, demografinės tendencijos, demografinė politika ir politikos būdai leidžiantis pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, leidžiantis lengviau suderinti darbą ir šeimą. Mes norėtumėme pradėti nuo situacijos įvertinimo, sužinoti, kokia yra padėtis, todėl ir rengiame labai plačias diskusijas, norime sužinoti, su kokiais iššūkiais susiduria visos valstybės narės, kiekvienos iš jų valstyb... valstybės narės nuomonė mums svarbi, norime išgirsti visų valstybių narių uh, pasiūlymų, norime daugiau išgirsti apie geriausią patirtį, kuom gali didžiuotis valstybės narės, kuom pasidžiaugti, nes mes didžiausią dėmesį norime skirti būtent žmogiškiesiams ištekliams, būtent žmonių ir žmogiškųjų išteklių dėka norėtumėme keisti į gerą prastas demografinės tendencijas bei tokiu būdu užtikrinti ūkio augimą visose valstybėse narėse. Čia, aišku, mums reikės atsakyti į visuomenės senėjimo klausimą. Kalbant būtent apie šią temą, būtent šį demografinių pokyčių aspektą, visuomenės senėjimą, turime būti realistais, bei nepamiršti, kad su šia problema susiduria be ne kiekviena valstybė narė. Kroatija žino, kad tai iššūkis. Matome tai atsispindint Europos ekonomikoje, demografinėme pjūvyje. Todėl pirmininkaujančioji Kroatija sieks paskatinti diskusiją susijusią su senėjančios visuomenės iššūkiais. Grįžtant prie darbo ir šeimos suderinimo, sulaukiau tokio klausimo, taip, labai aktuali tema, sakyčiau, viena iš esminių temų mums aktyvesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje. Šiuo tikslu reikia sukurti sąlygas įgalinančias geriau ir paprasčiau rasti darbą. Tuo pat metu reikia ir įgalinančių veiksnių, leisiančių suderinti darbą ir šeimą. Reikia tikslinių priemonių, stiprinančių šeimos vaidmenį visuomenėje bei priemonių leidžiančių pagerinti kiekvieno piliečio gyvenimo kokybę. Šiame kontekste turime atsižvelgti į tai, kad lyčių lygybės principas turi būti užtikrinamas visur ir visada. Tai ypač aktualu kalbant apie prieigą prie darbo rinkos. Šiame kontekste negalima nepaliesti migracijos. Žvelgdami į migracijos padėtį sąjungos teritorijoje, kelčiau tokį klausimą arba gal paminėčiau būtent iššūkį. Darbingo amžiaus žmonių judumas, ypač jaunimo judumas sąjungos viduje. šiame kontekste pabrėžčiau kai ką. Būtent ES yra grįsta judumu, laisvų judėjimų, teisę keliauti. Atitinkamai mes turime vykdyti tikrai aktyvę migracijos politiką kuriai gyvendinant privalu laikytis visų sąjungos vertybių, bet greta to paisant nacionaliniai ypatybių bei ekonominio, kultūrinių, socialinių skirtumų bei aplinkybių. Laisvas asmenų judėjimas sąjungoje ir migracija daro įtaką tolesniam mūsų vystimui. Čia reikia tarpdisciplininio požiūrio. Svarbu pabrėžti ir tai, kalbant apie piliečių judumą, kad tai yra žmogaus teisė ir kad Europa mažina kliūtis trukdančiams darbingo amžiaus žmonėms keliauti tarp valstybių narių, reikia tuos barjerus ir toliau šalinti, o Kroatija savo pirmininkamo metu stengsis prisidėti prie šių darbų. Demografinių iššūkių kontekste e, sulaukiau ir štai tokio klausimo būtent kaip būtų įmanoma pagerinti e, reprodukcinės teisės, lytinę sveikatą ir lytinės teisės. Čia aišku, situaciją reikia tobulinti. Aš pabrėžčiau, kad reprodukcinės ir lytinės sveikatos apsauga yra ir turėtų būti ne tik nacionalinių, bet ir europinių bei tarptautinių tikslų dalimi. Yra ir strategijų, ir planų, ir konvencijų. Tikslas užtikrinti visiems priklausančias teisės, užtikrinti, kad visų galiojančiųjų teisės normų, normų būtų laikomasi. Kartu reikia dėnyti samoningumą, bei pajungti šiam tikslui visus susijusius veikėjus bei tokiu būdu siekti pažangos. Be abejo, mūsų kasdienybė bei faktai liudyja, jog čia tikrai yra ką paveikti. Aš priminčiau viršūnių susteikimą Nairo biją kas paskatino gausybę iniciatyvų susijusių su geresne mergaičių ir moterų gyvenimo kokybė, e, susiekiu įveikti atskirti tarp lyčių, mes turėtumėme įgyvendinti tarptautinės gyventojų ir visuomenės programos tikslus, tai jungtinių tautų programa. Beje, viršūnių sustikime buvo aktuali ir demografijos tema. Taigi matome, kad visame, visose lygiuose demografija tampa aktualiu klausimu. Beje, kalbant apie Nairobio susitikimą, buvo pažymėta, kaip svarbu siekti lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių laikymosi įgyvendinimo, siekti, kad čia būtų daugiau pažangos bei e, tokiu būdu bandyti įveikti dalį demografinių iššūkių. Norėčiau pažymėti, kad tikslą pasieksime tik bendromis jėgomis – Greta to pabrėžčiau moters ir mergaitės teisę rinktis, kaip ji nori gyventi, kokį gyvenimo kelią norėtų rinktis. Kitas klausimas buvo susijęs su Europos socialinių teisių ramščiu. Taigi socialinių teisių ramstis turėtų būti siejama su formuojama socialinė politika, beje, tai yra vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų. Reikia laikyti strateginio požiūrio į socialinės politikos ateitį. Sakytumėme, kad savalaikis prisitaikymas prie sparčių pokyčių yra vienas iš atsakymų, kuo sėkmingiau dorosimės su europinio lygio iššūkiais, tuo visiems bus geriau, tačiau neįmanome to pasiekti be testinumo ir tvarumo. Jį užtikrins strateginis požiūris, sisteminis darbas, atitinkamai dirbti pasiraitoja rankovės privalo visi Europos Sąjungoje, reikia ieškoti sinergijų tarp ekonominės ir socialinės politikos. Mes norėtumėme akcentuoti Europos socialinių teisių ramstį ir patį šių teisių principą. Privalu suvokti, kad yra pažangos, bet atskirties ir skurdo pavojus išlieka realus ir ši grėsmė regima visose valstybėse narėse Ypač e, paliesti tų bėdų yra e, neįgalus žmonės, mažumų atstovai, vaikai, pagyvenę žmonės, be abejo ir migrantai. Būtent minėtos visuomenės grupės aštriai susiduria su tokiamis problemomis kaip prieiga prie švietimo, prie užimtumo, prie kitų visuomenės teikiamų paslaugų. Tokios paslaugos e, turi būti prieinamos, nes jos būtinos kiekvienam žmogui visoms visuomenės grupėms. Be abejo, pajamos išlieka aktualią temą, čia pažangos yra, pusiausvyra bent šiokia tokia egzistuoja, Vis dėlto greta niekur nedingo socialinės atskirties pavojus, ypač e, didelį pajamų skirtumai yra, kai pažvelgsime į vyresnius asmenis, jų skurdo rizika yra didžiulė. Galvojant apie socialinę politiką bei jos ryšį su lygybė, beje, šie principai įtvirtinti visose es sutartise, tai yra pagrindinė Es vertybė ir teisė ir lygybės užtikrinimas yra vienas svarbiausių sąjungos tikslų. Ta mes norime tik ir pakartoti bei pabrėžti, o greta to lyčių aspekto integravimas išlieka vienu aktualiausių temų, kuriam didžiulį dėmesį skirsime savo pirmininkavimo metu. Labai svarbu pažvelgti horizontaliai į egzistuojančias priemonės bei galimybės. Privalu užtikrinti sisteminį bendradarbiavimą sąjungoje tarp visų institucijų. Beje, pačio institucinio ciklo pradžioje yra svarbi ir komisijos išreikšta valia. Tai tikrai geras ženklas. Norėčiau priminti ir pabrėžti štai ką. Mes turime daug įvairiausių tyrimų susijusių su lyčių lygybė duomenų. Tuo pat metu reikia ir papildomų tyrimų, reikia geri, bandyti geriau suvokti situaciją. Kodėlgi atsiranda neligybė darbo rinkoje, kodėlgi nėra lygybės bandant suderinti darbą ir šeimą, Kodėlgi skurdo rizika, atskirtis yra didesnė grėsmė tam tikroms visuomenėms grupėms. Ir aišku, nepamirškime smurto prieš moteris. Turime suvokti, jog visa tai yra lydima klimato kaitos pavojus, skaitmeninimas, skaitmeniniai pokyčiai, nauja darbo rinka. Taigi, papildomo iššūkiai, į kuriuos reikia nuoseklaus europinio atsakymo, parengto nuoseklių europinio lygio darbo. O jeigu atsakymų tikrai norime, turime ieškoti strateginio, sisteminio požiūrio, negalime pamiršti, kad norime patvirtinti pačiu aukščiausiu lygiu naująją lyčių lygybės strategiją, kuri turėtų padėti gerinti situaciją. Dar norėčiau grįžti prie Europos socialinių teisių ramščio įgyvendinimo yra tvarios plėtros tikslų jungtinių tautų lygių paskelbtų įgyvendinimo. Taigi tai yra tikslai kartu ir suteikiantis galimybių įgyvendinti lyčių lygybės politiką. Perėsiu prie kito klausimo. Moterų padėtis darbo rinkoje. Aktuali tema. Ačiū už klausimą kaip įmanoma įveikti iššūkius ir problemas trukdančias pasiekti lyčių lygybę darbo rinkoje, kodėl moteris neranda savo vietos darbo rinkoje, kodėlgi moteris yra ta, kuri globoja paliegusius šeimos narius ir dažniausia moteris tą daro. Turime čia galvoti apie konkretesnius veiksmus. Reikia rasti atsakymą, kodėlgi moteris dažniau dirba prasčiau apmokamą darbą, kodėlgi dirba dažniau nepilną darbo dieną. Tokias tendencijas reikėtų keisti, nes Tokie pakeitimai leistų užtikrinti didesnę lygybę tarp lyčių bei sumažinti socialinės atskirties grėsmę. Kroatija savo pirmininkavimo metu be abejo skatins didesnę moterų integraciją į darbo rinką. Turime čia konkrečių planų, apie ką jau minėjau savo įžanginėme pasisakėme. Dar kai ką norėčiau paminėti – Moteris dėje ne tik uždirba mažiau, bet ir gauna mažesnę pensiją. Tai dar vienas iššūkis. Taigi, tas skirtumas tarp atlyginimų, tarp pensijų nulėmė prastesnę gyvenimo kokybę, didesnę skurdo grėmę, moterį socialinę atskirtį. Ir tas ypač ryšku pažvelgus į tai, kaip gyvena e, garbaus amžiaus moteris, mūsų senjorės. Spręsti šią problemą privalu įtraukant visas suinteresuotasias pusės. Mums reikėtų užtikrinti patvirtintų taisyklių tinkamo įgyvendinimo, vilėmės ir naujų komisijos iniciatyvų dėl užtikrinančių didesnį didesnį atlyginimų skaidrumą ir tokiu būdu didesnė lygybė tarp lyčių. O dar baigdama norėčiau atsakyti į klausimą dėl Stambulo konvencijos bei tolesnių planų. Privalu kovoti su bet kokia, bet kokiu smurtu prieš mergaitės ir moteris. Tai yra žmogaus teisų dalis – taryba nekarta yra pasisakusi, kad e, siekia išnaikinti bet kokį smurtą prieš moteris. Mes matome, kad visos 28 valstybės narės pasirašė ir ratifikavo šią konvenciją. Ir aišku, mes norime baigti visus su tuo susijusius procesus. Greta to yra ir teisingumo teismo susiformavusi praktika. Beje, nepamirštame parlamento pozicijos bei reikalavimų, tikimės konkrečius žingsnių jau 20 metų kovą skirsime didelį dėmesį Stambulo konvencijos įgyvendinimui. Šiame kontekste dirbsime aktyviai su lyčių lygybės institutu. Su jo pagalba kovosime su smurtu prieš moteris. Taigi, ponė pirmininkė, darysime viską, ką galime, kad šio, šios svarbios konvencijos ratifikavimas galų gale baigtųsi, kad konvencija taptų uh, aky dalimi bei žinome remsimės teisingumo teismo sprendimais ir praktika. Greta to mes negalime peržengti mūsų kompetencijos ribų, bet pažangos tikimės. Uh, uh, Dar vienas turas klausimų, Lina Munijos klausė. Labadiena pane ministrė, ir ačiū už pasisakymą. Turiu du klausimus, vieną patrumpą, kitą ilgesnį. Pirmasis. Programoje yra pasakyta, kad Kroatijoje pirmininkaujanti ES sieks ambicingų tikslų, e, kalbant apie lygybę. Apie jos įtvirtinimą antras klausimas e, jūs pabrėžėte moterų įtraukimą į darbo rinką vieną vertus ir kitą vertus norėčiau paklausti, kaip spręsime tuomet demografijos klausimą. Jeigu susitelksime tik prie darbo rinkos reikalų ir moterų, neišspręsime demografinių problemų ir taip pat neišspręsime lygybės problemų. Todėl jeigu pabandysime paskirstyti darbo laiką šeimoje, tai tuomet pamatysime, kad labai sunku ir vyram, tarp vyrų ir moterų užtikrinti lygybę darbo rinkoje, dėl to, kad viskas vyks labai diferencijuotai, e, tarp moterų skaitant, tos diferenciacijos daug. E, yra vis, visa eilė dalykų ir nuomos reikalai ir visa kita, kurios spręsti nėra lengva. Tad E, turime klausti, kaip geriau paskirstyti darbo laiką šeimoje. Galbūt reikėtų kelti klausimą dėl vienodų e, atostogų, kurių negalima būtų perduoti vienas kitam tarp motinų ir tėvų. Jie galėtų imti atostogas, kurios, kurių negalima perduoti uh, E, sutoktiniui, tai būtų tėvystės ar motinystės atostogos. E, kita vertus kalbama apie ilgalaikę slaugą. Tačiau žinome, kad e, daugiau priežiūrai susijusi su paliegusi šeimos nariais, su vaikais. Ir vėl čia labiau dirba moteris. Pone Rodrygės ką tik kalbėjo apie tai, kad e, egzistuoja tokios vertybės, kurios dėja neskatina lygybės. Reikėtų specialių programų, kad moteris labiau būtų įtrauktiamos į tai, kas yra vadinama STEM sritimi, tiksliųjų mokslų sritimi, kur technologijų mokomasi, kur įgyjama įvairių kitų tiksliųjų mokslo patirčių ir kompetencijų. E, kita vertus, svarbu būtų ko gero pagalvoti apie socialinės ir ekonominės politikos sinergiją. E, ar yra numatoma tai daryti, pirmininkaujant Kroatijai? Taip pat reikėtų taikyti gal trumpalaikės deflacionistinės politikas, nes e, kol kas yra e, pirmiausia, kai susidurėme su ekonominėmis problemomis, pirmiausia atsisakoma slaugos ir paslaugų įvairių. E, elementų, kas reiškia, kad moteris praranda darbo vietas. Ar yra numatoma tas problemas spręsti? Jeigu taip, tai kaip? Ačiū. Dank, uh, Belinda de Lucy. Welcome, Minister, and thank you very much for coming. Sveikinu Jūs, ministrė, mūsų uh, posėdėje. Dėkuoju, kad uh, dalyvaujate jame. Aš uh, norėčiau pateikti klausimą dėl uh, nevienodų uh, sąlygų, dėl tam tikro e, selektyvumo, nuo kurio nukeič, nukenčia moteris, pavyzdžiui, e, Could you please repeat? So yes, it seems, I'll start again. Uh, <laughs> thank you very much. <laughs> I wanted to welcome and thank you very much. For Sveikiname ministrą mūsų posėdėje. Aš manau, kad e, labai svarbu būtų jūsų paklausti, kaip e, jūs e, kovojate su selektyviu feminizmu, nuo kurio nukenčia dabar moterų judėjimai ir kuris pažeidžia daugelio mergaičių teisės nes e, vyrai, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, kurie remiasi patriarchalinės kultūros e, principais, e, pažeidžia šitų mergaičių ir moterų teisės. Ir, pavyzdžiui, leiboristų atstovas, politikas, parlamento narys, kuris atvirai kalbėjo apie šitas problemas, turėjo atsistatydinti. Tai yra labai pavojingi dalykai moterų padėčiai, pažinėtis jų teisės. E, Mes e, e, visiškai, aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl moterų padėties darbo rinkoje, tačiau e, kuomet moteris yra privartaujamos, įkalinamos ir, ir, ir turi kentėti visų šitų problemų ir žinome taip pat, kokie yra buvę Trumpo, prezidento Trumpo komentarai apie moteris ir e, e, intimius e, įvairius aspektus. Tai e, mes e, iš tikrųjų nepriklausomai nuo to, ką galėtume įžeisti savo stiprią poziciją, kalbėdami apie šitos klausimus, turime taip daryti, todėl kad aukoms, kurios nukenčia nuo visų šitų problemų, reikia, kad mes atvirai kalbėtume ir joms iš tikrųjų rūpi, ką jūs manote apie šį E, sąlyginį e, feminizmą ir e, visas šitas problemas ir piknaudžiavimus. Ačiū, Elizabeta. Tai dar kartą. Dwa, dwa krótkie pytania. Skutki zmian klimatu najbardziej odczuwają. Dėkuoju. Klimato kaitos problemos labiausiai paliečia moteris ir vaikus. Mes parlamente Daug kalbėjome pastaruoju metu apie žalį kursą. Mano klausimas yra toks, pirmininkaujant Kroatijai. Ar jūs sieksite, kad e, Kroatija numato akcentuoti lyčių lygybės principą mūsų vystamojo bendradarbiavimo politikos e, plotmėje ir e, apibrėžiant įvairias politikos rytis, ar Kroatija numato akcentuoti ir tvirtai kalbėti apie moterų teisės, apie reprodukcinės ir, ir lytinės teisės, apie socialinius aspektus susijusius su moterų padėtimi. Labai svarbus aspektas šiame kontekste yra taip pat švietimas, be kita ko ir lytinis, lytiniais klausimais švietimas. Nes uh, Mes e, nekalbėjome e, dabar apie AIDS, apie lytinių kelių plintančias e, lygas ir panašius aspektus. Aš galiu pateikti jums varių pavyzdžių. Pavyzdžiui, iš Lenkijos, kuomet moteris gauna išmokas e, dėl e, vaikų priežiūros ir rezultatas to vis dėlto yra, kad moteris turi atsisakyti savo darbo savo profesinės e, veiklos. Ir e, paskui grįžtant į darbo rinką, joms kyla problemų, buvo paminėtas pensijų aspektas taip pat, kad moteris gauna mažiau pensijų. Mes turime padėti moteriams grįžti į darbo rinką primtinomis sąlygomis ir užtikrinti sąlygas joms, kad jos galėtų likti darbo rinkoje ir augindamas e, vaikus. Mes žinome, kad Kroatijoje yra pakankamai gera socialinės rūpybos sistema, numatanti labai palankes e, sąlygas jaunoms moterims. E, kalbant apie moteris, kurios turi vaikų iki 40 metų amžiaus, uh, kalbant apie tą grupę, ką Jūs manote apie sąlygos sukūrimą, kad jos galėtų grįžti į e, darbo rinką. Kalbant taip pat apie asmeninio ir profesinio darbo pusiausvyrą ir suderinimą savo e, pasisakymę, Jūs e, sakėte, jog turi būti užtikrinamos slaugos tinkamos sąlygos ir socialinės rūpybos e, sąlygos už e, primtinas e, sąnaudas moterims, moterims, kurios turi vaikų, jaunos moterims. Ir kuomet mes žiūrime statistinius duomenis, tai mes matome, kokia yra padėtis ir žinome, kad moteris nori darbo garantijų ir tai yra įmanoma atitinkamai koreguojant e, darbo laiką. Ir kaip sakė Elizabeta, e, siejant tai su, su išmokomis, e, kuri, pavyzdžiui, kurias jinai minėjo, tad mes tikimės, kad pirmininkaujantį valstybė imsis veiksmų, mes laukime tarybos išvadų šiais aspektais. Ar jūs e, numatote numatyti tam tikras prievolės Europos semestro plotmėje ir numatote va, čia kažkokias konkrečių priemonių gyvendinimą e, šiais aspektais. Toliau moteris ir vyrai aukšt, e, įmonių valdybose. E, ir ar jūs šitą kelsimą klausite tarybos darbo e, grupėje. Dėkoju iš anksto už atsakymus į mūsų pateiktus klausimus. grupirati odgovore. Zahvaljujem svima na postavljanju. Ačiū, vėlgi atsakysiu į klausimus pagal teminės grupės. Visi užduoti klausimai yra aktualūs daugumą susiję su lyčių lygybė, moterų lygybė darbo rinkoje. Gal pradėsiu atsakinėti nuo pabaigos ir atsakysiu jūsų, ponė pirmininkė, klausimą dėl moterų įmonių valdybose. Žinome, kad šis dokumentas yra užblokuotas taryboje, blokada jau porą metų trunka, naujų diskusijų taryboje nevyksta. Dokumentas tarsi ir e, subrandintas, bet nėra ženklų leidžiančių tikėtis, kad e, blokuojančiosios valstybės pakeis savo poziciją. Tačiau aišku, Kroatija seka situaciją ir vos tik išvelgsime pokyčių, bandysime rasti sprendimą kaip tarpininkai, kaip neutralioji pusė. Kalbant apie daugiametę finansinę programą, ypač aktuali tema. Ir ši tema yra tarsi pagrindas visoms kitoms temoms ir potėmėms, kit, visiems kitiems klausimams ir atsakymams. Daugiametė finansinė programa, kalbant politiškai, yra pati svarbiausia tema, su kuria dirbs pirmininkaujančiųjų Kroatija ateinančiais mėnesiais. Mūsų tikslas - rasti kompromisą dėl DFP. Mums reikia bandyti subalansuoti komisijos pasiūlymą su konservatyviu konservatyvių jėgų poziciją bei subalansuoti e, tie, kas nori išleisti daugiau ir didesnio biudžeto, su tais, kurie nori išleisti mažiau ir mažesnio biudžeto. Tai mums reikia padaryti taryboje, greta dar egzistuoja ir parlamento pozicija. Mes klausėmės kiekvieno, išgirstame visus, atsižvelgėme į visas abejonės ir norime jas kiek įmanoma geriau išsklaidyti. Dirbame bendromis jėgomis, įtraukiame visus. Žinoma, vadovaujantis dėryboms turi išlikti kuo neutralesni. Atitinkamai tenka labai svarbus vaidmuo vadovų tarybos pirmininkui. Mes tiek ministro, tiek vadovų taryboje bandysime pasirūpinti, kad pasiektume gerą kompromisą. Galiu tik pakartoti, kad ieškome tokio kompromiso, kuris įgalins komisiją įgyvendinti mm, jos tikrai ambicingą programą bei leis finansuoti vis, tinkamai visas sąjungos politikos rytis, kaip kad žemės ūkį. Kad būtų atsižvelgta į egzistuojančius poreikius bei naujausius iššūkius, su kuriais susituria ES, bet kuriuo atveju reikia toliau tęsti bendradarbiavimą, e, ieškoti salčio taškų, nepamirštant egzistuojančių skirtumų demografinių ar kažkokių kitų. Kompromisas turi būti naudingas visai Europai, kiekvienai valstybei nariai. Be to turime atsižvelgti į individualius atskirų valstybių narių poreikius, o dėl santykio tarp DFP ir lyčių lygybės, tai yra aktualus klausimas ir atitinkamai svarbus. Toliau atsakant į klausimą dėl moterų darbo rinkoje bei kliučių moteriams darbo rinkoje, bei tam tikrų moteriams tenkančių šeimos pareigų, pavyzdžiui, prievalės rūpintis šeimos nariais ar globoti sergančius. Dėl to yra žinoma atsiranda skirtumai tarp vyrų moterų užimtumo, neretai e, moteris dirba mažiau apmokamą darbą, nepilną darbo dieną dirba, jeigu norime užtikrinti lyčių lygybę, reikia spręsti šias problemas, tai beje padėtų sumažinti ir moterų socialinę atskirti bei padidinti bendrą ūkio augimą. Kalbant apie e, pirmininkaujančiosios Kroatijos planus, mes įgyvendinsime savo veiksmus ir renginius, apie kuriuos užsiminiau savo įžanginėme pasisakymė. Sudėtingi klausimai, sudėtingos problemos, jas išspręsti įmanoma tik sistemiškai. Bei pabrėžčiau, kad prie sprendimo turi prisidėti visos suinteresuotosios pusės – Svarbu užtikrinti egzistuojančių teisės aktų vykdymą. Laukiame naujausių komisijos sprendimų dėl lyčių lygybės strategijos, dėl švietimo skaidrumo bei kitų pasiūlymų susijusių su skaidrumu. Kalbant apie lygybę darbo rinkoje, papras lygų atlygį, Užsiminiau ir apie pensijas. Pensijų skirtumai tarp lyčių yra problema. Žinome, kad skiriasi ne tik uždarbis, bet ir pensijos. Atitinkamai pensijų sistemas turi būti tvaresnės, adekvačiau formuojamos, užtikrinti ilgalaikį atsakymą. Tačiau pensijos išlieka nacionalinė kompetencija. Greta to egzistuoja socialinių teisių ramstis ir jis nustato, kad laisvai samdomi asmenys, savarankiškai dirbantieji turi teisę į pensiją proporcingai jų uždarbiui. Tiek vyrai, tiek moteris turi vienodas teisės į pensiją, atitinkamai tiek moteris, tiek vyrai turi teisę, sulaukia garbaus amžiaus gauti orę pensiją, užtikrinančią tinkamą gyvenimą. Dėl ilgalaikės slaugos bei darbo bei šeimos suderinimo buvo užduotas klausimas. Minėjau, kad čia taryba planuotų patvirtinti išvadas Kaip reikia suderinti tuos du pasaulius? Čia pažymėčiau, jog dirbame su tikslu užtikrinti moterų lygybę darbo rinkoje kokių čia reikia politikos priemonių, įgalinančių tą pasiekti, kokių paslaugų reikėtų visuomeniai ir šeimai Mes norėtumėme, kad tokios e, socialinės paslaugos būtų prieinamos visur vienodai. Ir tokiu būdu padėsime moteriams e, paprašiau dalyvauti darbo rinkoje. Beje, piliečiai turėtų būti geriau informuojami apie jau egzistuojančias galimybes, kurios įgalins, įgalina geriau moteriai suderinti darbą su šeima. Minėjau tarybos išvadas, jos bus grįstos lyčių lygybės instituto tyrimu bei konferencijos dėl moterio dalyvavimo darbo rinkoje išvadomis. Kitas klausimas susijęs su šia tema būtent Barcelonos tikslai. have to finish. <laughs> Okay. So, no, no, no, finish your sentence, but I have to look so, at the time. Okay. Uh, a few minutes or yes, yes, yes. Dakle, ako sam dobro shvatila, morat ćemo završiti. Kaip supratau, man reikia baigti pasisakymą, nes posėdis prieartėjo prie pabaigos, mm, užsiminiau Barcelonos tikslus. tą klausimą tikrai spręs Kroatija savo pirmininkavimo metu. Smurtas prieš moteris gal buvo nepakankamai paliestas kaip tema, ypač smurtas prieš mergaitės. Aš ryte ma sprendimų privalau ieškoti visais lygiais. Tikslas panaikinti bet kokį smurtą prieš mergaitės. Deja, Kol kas mes matome tiek e, seksualinio prievartos atveju, kas padaro didžiulę žalą, ypač nukenčia pažeidžiamos moterų, merginų, mergaičių grupės, greta dar e, neįgalios moteris. Gaila, kad neliko laiko išsameu pakalbėti apie šias visuomenės grupės. šios grupės yra pažeidžiamos, dažnai susiduria su smurtu, joms teiktinas ypatingas dėmesys. Mes, aišku, seksime uh, tai, ką žada mums pasiūlyti ponė Dalį. Ji pažadėjo jau kovo pateikti naują lyčių lygybės strategiją. Tokiu būdu turėsime galimybę imtis naujų priemonių užtikrinančių didesnę lygybę bei kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Labai ačiū, atsiprašau, kad nespėjau atsakyti visus klausimus. Būčiau melai tą padariusi. Norėjau išsamei atsakyti visus jūsų užduotus klausimus, nes kiekvienas iš jų yra svarbus ir aktualus. Tiesiog noriu patikinti, kad pirmininkaujančioji Kroatija skiria dėmesį visoms šioms problemoms. Ačiū, ponė ministrė. Mes tikrai išgirdome pakankamai išsamei apie planus. Pirmininkaučiai Kroatijai pastaba vertėjams. Aš dar perskaitysiu pirmininko pranešimus. Ir dar protokolui pasakysiu, kad koordinatorių mm, posėdžio sprendimai bus raštu persiusti nariams, kadangi buvo priimta gausybė sprendimų dėl nuomonių ir jų rengimo, o dabar noriu baigti posėdį. Ačiū labai mūsų viešniai, linkime jums sėkmingo pirmininkavimo bei tikrai visingo bendradarbiavimo su parlamentu, su mūsų komitetu, su visomis institucijoms. Ačiū visiems ir sėkmingo, sėkmingo darbų šiandien bei ateityje visiems. Thank you.